vyks balsavimas. Ponios ir ponai, kitas darbo atvarkės punktas. Pono Kapulas Šantaš pranešimas, koregavimo koficijantas reglamentu numeris 73 2009 metų numatytams tiesioginėms išmokoms už 2013 metų kalendorinius metus. Ir pirmiausia, žodis suteikiamas pranešėjui Kapula Santos. Ačiū, ponia pirmininkė, e, ponia komisijos nary, garbos kolegos. Nepaisant visų komisijos nario Čiološ e, pastangų, 2014-2020 metais turėsime gerokai apkarpytą biudžetą žemės ūkiui, e, todėl, kad bus taikoma finansinės drausmės priemonė. Komisija e, apskaičiavimo pagrindu remiasi komisijos vasario 8 dieną pateiktų pasiūlymą. Mane tai nustebino. Todėl, kad būtent šis biudžetas e, komisijos yra tiesiog taip paprastai e, pripažįstamas, nepaisant e, mūsų nuogastavimo. Europos parlamentas negali tiesiog šiaip pritarti šiam komisijos pasiūlymui, mes jį labai griežtai kritikuojame mūsų kolegos gavo labai solidų e, dėrybin, e, solidžius dėrybinius įgaliojimus dėl dėrybų dėl finan, daugiametės finansinės programos. O šis komisijos pasiūlymas tiesiog būtų žingsnis atgal. Mes manome, kad e, norint taikyti šią finansinę, finansinės drausmės priemonę žemės ūkiui, tai žemdirbiai um, gaus gerokai apkarpytas um, tiesioginės išmokas. Kai kuriais atvejais tai bus 80 ar 50 procentų visų išmokų. Todėl tikiuosi, kad kolegos pritars mano pozicijai. Ačiū. Dabar komisijos nariui žodis. President monsieur le rapporteur, euh, mesdames et messieurs. Ačiū pirmininkė, e, pranešėjau, ponios ir ponai. Šiame pasiūlyme kalbama apie tai, kad reikia įtvirtinti finansinę drausmę. Komisija atliko skaičiavimus dėl 2014 metų biudžeto ir atkreipė dėmesį, kad mm, kategorijoje dėl surinka susijusių priemonių e, yra atsiradęs trūkumas. Komisija rėmėsi Europos ministrų tarybos e, skaičiais susijusiai su finansinė perspektyva, o ne savo skaičiais. Tai buvo daroma pragmatiniais sumetimais. Žinoma, komisija galėtų remtis savo pačios skaičiais, turint galvoj, turėdama galvoje, kad Europos parlamentas nepritarė finansiniai perspektyvai. Bet akivaizdu, kad e, valstybių ir vyriausybių vadovai turi pasiūlymą, kurį teiks e, parlamentas ir bus teikiamas pasiūlymas su skaičiais, kurie yra mažesni nei komisijos siūlomi skaičiai. Taigi komisija nusprendė dirbti realistiškai, pragmatiškai ir pasiūlyti ūkininkams tai, kas labiau atitinka tikrovę. Todėl mes ir remiamės skaičiais, kuriuos yra pateikusi viena iš teisėkuros institucijų, tai yra taryba. Žinoma, Tikimės finansinės perspektyvos patvirtinimo ir aš apie tai kalbu todėl, kad priemonės skirtos finansiniai drausmiai tvirtinti yra būtinos. Europos komisija turi jas numatyti ir ūkininkai turi žinoti, kokia bus jų padėtis kitais metais. Bet Žinoma, sumos turi atspindėti parlamento ir tarybos susitarimą. Kaip žinote, e, rūdienį kasmet yra teikiami taisomieji biudžetai. Ir jeigu iki rudens taryba ir parlamentas susitars dėl finansinės perspektyvos, tada mes viską suskaičiuosime remdamėsi tuo, dėl kokios sumos bus sutarta. Tačiau kol kas mes remiamės realiais skaičiais, kurie turėtų būti artimi tam galutiniam susitarimui. Bet vis dėlto dar mm, visą tai turi būti patvirtinta. Dar laukiame patvirtinimo. Išimtis yra taikoma ūkininkams, kurių pajamos nesiekia 5000 eurų. Taip siekiama e, tolygiau paskirstyti tiesioginės išmokas. Taip pat tai turėtų ir palengvinti skaičiavimus, nes mes jau dabar atitinkamai koreguojame išmokas, e, kurios viršyje 5000 eurų. Ir mums atrodo akivaizdu, kad jeigu ūkininkai per metus gauna mažiau nei 5000 eurų, čia nereikia taikyti tos išimties. Ta pati komisija pasiūlė ir dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos, dėl kurios dabar vyksta dėrybos. Ir žinoma, pagrindinis tikslas yra apsaugoti smulkius ūkininkus. Taip norėjau paaiškinti, kodėl mes norime įtvirtinti finansinę drausmę ir kodėl pasirinkome tokius skaičius, kurie labiau atitinka tikrovę. Mes nenorime klaidinti ūkininkų. Bet visas, mūsų, visas šis mūsų pasiūlymas priklauso nuo to, kokį susitarimą dėl finansinės perspektyvos pasieks taryba ir parlamentas. Kol to sprendimo nėra, galioja dabartinis reglamentas ir jame numatytos priemonės. Ačiū. Dabar minutė ponui Lavyje iš biudžeto komiteto. Pirmininkė, komisijos nariai. Aš esu biudžeto komiteto pranešėjas ir gilinosi į finansinius aspektus. Komisija jau sakė, kad reikia prisitaikyti prie naujo e, fondo, turime siekti subalansuoto biudžeto, galvoti apie 2014 metų biudžetą tačiau neaišku, kokia bus e, didžiausia suma. Ir kokia bus viršutinė riba. Dėl to reikia atitinkamų korekcijų siekiant finansinės drausmės. Ir Patvirtinus 2014 metų biudžetą buvo išsiųstas taisomasis raštas. Taigi yra taikomas 2 procentų korekcinis e, koeficientas. Ačiū dabar minutės pono Jarmizo. Ačiū, pane komisijos nary, dėkoju pirmininkė. Ateinančiais metais komisija ketina e, apkarpyti tiesioginės išmokas žemdirbiams ir aš manau, kad realu tai, kad komisija turi išspręsti šį apkarpamo biudžeto klausimą. Nepriklausomai nuo to, koks bus rezultatas, turime susitarti dėl mechanizmų e, kurie leistų mums reaguoti tuo met, kai biudžetas yra viršytas. Man labai įdomu um, šiandien kalbėti šią temą. Um, nepriklausomai nuo to, kokia gera būtų finansinės drausmės priemonė, e, iš ties tai yra puikia priemonė rinkti, kaupti e, pinigams. Aš esu politikas profesionalas, todėl pirmiausia reikia eksperto galvai vertinti komisijos pasiūlymą. E, komisijos narys e, nori apkarpyti e, ūkininkams skiriamas išmokas jei iki 5000 eurų yra gaunama, tai nebus mažinamas tas išmokos. Manau, kad reikėtų numatyti tam tikrą tikras priemonės e, skirtingoms valstybėms skirtingai. Kodėl Prancūzija gauna daugiau nei Lenkija? Kaip mes paaiškinsim e, mūsų žmonėms? Arba kokias paskatas valstybės turės e, drausmingiau e, formuoti savo biudžetus? jei e, kai kurios e, išleisdamos mažiau turės vis dėlto išleisti daugiau padengdamos kitų biudžeto skylės. E, todėl manau, kad Agri komiteto pranešimas e, turi savie daug prieštaravimo. E, jei Bruseliui reikia pinigų, tai turėtume tuos apkarpimus įgyvendinti linijiniu būdu vienodai. O finansinės drausmės priemonės panaudojimas ateinančiais metais vargu ar pasiteisins. Aš neis, nemanau, kad tai būtų nuosekli politika. Aš manau, kad tiesioginių išmokų apkarpimas ateinančiais metais turėtų būti įgyvendinamas vienodai proporcingai visoms valstybėms narėms ehm, Jei kai kuriuose valstybėse tiesioginės išmokos būtų mažinamos neproporcingai, tai skatintų um, nesažiningus lūkesčius. Jei į ES biudžetą bus perkeltas ir krizių rezervas, tai būtų neteisinga. Manau, kad visi žemdirbiai turėtų galėti vienodai dalyvauti biudžeto formavime. Castro for one minute. Ponas Dekastro kalbės vieną minutę. Pirmininkė, komisijos nariai, gerbiami kolegos. Tiesiai šviesiai noriu pasakyti, kad e, tarybos siūlomas sumažinimas vasario 78 dieną parlamentui yra neprimtinas. Parlamentas tokiam politiniui sustarimui nepritarė ir tai nenumatyta e, sutartyje. Negerai, kad mūsų institucija nustumiama į šalį. Bet kokie lėšų mažinimai, juos vykdant turi būti atsižvelgta į komisijos 2012 metų pasiūlymą dėl daugiametinės finansinės programos. Tai e, aš čia kalbu apie reglamentą dėl tiesioginių išmokų ir jį patvirtino parlamentas. Ūkininkai neturėtų kentėti dėl tokių sumažinimų. Nesažininga mažinimus vykdyti vien todėl, kad ūkininkai gauna paramos. Ir mes ypač turime padėti tiems, kurie papuola į tą 5000 eurų ribą. Pane Ramers, gerbiamas komisijos nariai, ponios ir ponai, dėrybos dėl daugiametės finansinės programos dar nėra baigtos, mums nepavyksta išgauti pakankamai pagarbos mūsų parlamentui, kuris atstovauja mūsų piliečių interesus. Dabar turime priimti sprendimą remdamiesi tam tikromis prognozėmis. O finansinės drausmės priemonė reiškia, jog žemės ūkiai skiriamas biudžetas bus e, apkarpytas. Tačiau įstatymo atžvilgių turėtų būti visi vienodai traktuojami. Ir tuomet tas apkarpimas turėtų būti linijinis. Tai reiškia, kad kiekvienai valstybei nariai turėtų būti numatytas tam tikras mažinimo koficijantas. Todėl, kad disciplina reiškia, jog kiekviena valstybė narė turėtų vienodai siekti išmintingai administruoti savo biudžetus. Negalime vienas aveles e, traktuoti kitaip. Negali būti taip, kad Europoje taps madinga e, mąstyti stereotipais, baltai, juodai. E, tai būtų blogas signalas Europai, tai yra net pavojinga, pavojinga visai europietiškajai minčiai. Turime visi bendrai eiti link tikslo. Tai reiškia, jog vienodai turime dalintis ir tenk, tenkančią naštą. Ir tas linijinis apkarpimas um, reikštų, jog negalime daryti išimties 5000 e, eurų gaunančiams mažoms įmonėms, e, vertindami ilgalaikį ilgalaikėje perspektyvoje turime siūsti signalą ir mažoms įmonėms. Jos negali tikėtis, kad joms bus palengvintas gyvavimas ir visa finansinė našta bus užkelta ant didelių įmonių e, pečių. Manau, kad tai skatintų tą stereotipinį mąstymą, apie kurį šiandien kalba visuomenėje ir kuris yra žalingas europietiškai minčiai. Awesome. Uh, Dvi minutės ponas Nikolson. Pirmiausia, pirmininkė, noriu padėkoti ponui Santos, kad ėmėsi renkti šitą pranešimą vykstant sunkioms dėryboms dėl BŽUP. Tai tarsi bausmė jam, e, nes buvo daug spaudimo mums dirbantiems žemės ūkio ES žemės ūkio srityje. E, ta riba turėtų įvykti tam tikros finansinės drausmės, atsižvelgiant į biudžetą. Tačiau po balsavimo Žemės ūkio komitete ta riba buvo pakeista ir tai turės neigiamų ir neproporcingų pasiekmių mm, žemės ūkio darbuotojams valstybės narise. Pranešime siūloma 5 tūkstančių eurų riba. 80 procentų žemdirbių nepapultų. Ir man būtų sunku tai paaiškinti e, žemdirbiams, kuriems aš atstovauju, kad 20 procentų iš jų turės padengti tą deficitą, kuris e, šiaip jau paveikia visą 100 procentų žemdirbių. Mes turėtume Mes neturėtume pritarti tokiai priemoniai, kuri sukuria tokį kraštutinį neligumą tarp ūkininkų ir valstybių narių. Kaip tik turėtume siekti vienodų e, sąlygų tiesioginių išmokų reglamentas. Dėl jo buvo balsuota siekiant nustatyti finansinės drausmės ribą. Tikslas buvo pasidalyti sąžiningai ir vienodai finansinę naštą tarp visų valstybių narių ir ūkininkų. Gerbiamas komisarė, būtent taip jūs turėtumėt pasielgti, o šitas pasiūlymas yra visiškai neprimtinas, nes jis nesažiningas ir įvedantis neteisybę. Ačiū. Ponas Omarž. E, mane stebina šitas reglamentas, ypač jo taikymas e, saloms, Egėjo jūros saloms, nutolusioms vietovėms. Panašu, kad pagal šitą reglamentą jūs prašote finansuoti krizinį biudžetą ir jokios naudos tie tolimiausi regionai negaus. Ir naujų darbo vietų neatsiras. tose salose ir tolimiausiose regionuose. Komisijos nariai, žinau, kad norite, kad tie regionai į juos būtų atsižvelgta. Dėl to aš su 40 kolegų pateikiau 40, 12 e, pakeitimą, kad šitas reglamentas nebūtų taikomas e, tolimiausiems regionams, taip pat saloms, e, Egėjo jūros saloms. Ponas Stojanov. Ačiū pirmininkė. Europa, senoji Europa yra privilegijuota o mažesnės ir naujosios valstybės paliktos likimo valiai. Kasgi čia būtų blogo, jeigu Lenkų žemdirbiai gautų tokias pačias išmokas kaip ir prancūzų? Jūs sakote, kaip tai paaiškinti prancūzams, o kodėl jūs Lenkams nepasakėte, kaip iš tikrųjų bus, kai jie stojo į sąjungą? Kodėl jūs to nepasakėte bulgarams? Kiek mes turėsime uh, toleruoti tos dvigubus standartus. Kaip dėl to šūkio vienybė įvairovėje? Ar jūs ilgai tą įvairovę skatinsite? Ar nelaikas būtų pasirūpinti vienybę? Dvi minutės ponui Dorfmanui. Gerbiamas komisijos nariai, garbės kolegės, garbus kolegos. Gaila, kad tenka kalbėti šią temą. Gaila, kad e, pastaraisiais metais e, planuodami e, biudžetą negalėjome suteikti tinkamo saugumo mūsų žemdirbėjams ir žemdirbėms, nors buvome įsipareigoję tai padaryti todėl to teisinio tikrumo septynerius metus nebeliko. Tačiau kaip ten bebūtų, ponė komisijos nariai, jūs pateikėte pasiūlymą, kaip turėtų būti numatytas biudžeto apkarpimas ir mano supratimu tai yra mažas ženklas, siunčiantis paramos ženklą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes kalbame apie 10-15 eurų hektarui vidutiniškai ES mastu. Manau, kad tai yra prasminga. Siekdami, kad mažos ir vidutinės įmonės išgyventų, turime siūsti, aišku, politinį signalą. Tai yra kuklus signalas, tačiau signalas tinkama linkme. Aišku, e, kyla klausimas, kaip tą naštą patir, padalinti įvairioms valstybėms narėms. Sutinku su kolega Jado, galbūt reikėtų numatyti tam tikrus koficijantus e, skirtingoms valstybėms narėms, gal tam tikrų žingsnių buvo reikėta imtis anksčiau. Tačiau dabar svarbu daryti išimti mažoms įmonėms, kad jos dar kartą ne, nepriverstų versti, ne, kad joms dar kartą nereikėtų verstis per galvą. Ačiū komisijai. Ačiū. Dabar ponia Garcija Peres vieną mintį. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, vasario 9 dieną Ispanijos žemės ūkio ministras Kanjet triumfuodamas paskelbė, kad ši pagrindų sutartis esą yra labai naudinga, todėl kad ispanų žemdirbiams nebus nukirptas nei euras. Tačiau jau po mėnesio komisija prakalbo kitaip, teikdama savo e, pasiūlymą, kuris numato maždaug 5 procentų tiesioginių išmokų mažinimo būtinybę. Mes tikrai e, mūsų so, ispanų socialistinės partijos šeima prieštaraus ir mm, atmes šį komisijos pasiūlymą. Jo labiau, kad jis prieštarauja e, ir tarybos išsakytiems įsipareigojimams. Ačiū, vieną minutę, ponė Ojuland. Ačiū, pirmininkė, finansinės drausmės priemonė buvo siekiama užtikrinti, kad įsipareigojimai e, susijęs su tiesioginėmis išmokomis e, būtų įgyvendinti. Deja, tai neįvyko ir dabar komisijos narys prašo iš BŽUP biudžeto dengti bendrą biudžetą. Maždaug 5 procentų tiesioginių išmokų mažinimas su išimtimi 5 procentų su, į biudžetą įneš pusantro milijardo e, eurų. Aš manau, kad buvo bandoma e, gauti kaip galima daugiau iš kiekvienos biudžeto eilutės, tačiau e, komisija šį kartą nuėjo per toli. Noriu kreiptis į kolegas ir atsižvelgti į komisijos pirminį pasiūlymą ir matyti, numatyti sumažinti išmokas 0,7 procentais, o ne beveik 5 procentais, kaip buvo numatyta. E, manau, kad bet kokias kitas pajamas reikia gauti iš kitų fondų. Dabar ponas Fanjon dvi minutės. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad nepritariu komisijos pasiūlymui dėl selektyvaus tiesioginių išmokų mažinimo ūkininkams 2013 metais. Kila klausimas, ar tokios finansinės drausmės priemonės tikrai yra būtinos dabar, turint galvoje tai, kad nėra patvirtinta daugiametė finansinė programa 2014-2020 metams. Dabar nėra poreikio mažinti tiesioginės išmokas 5 procentais. Aš pritariu e, pranešėjo pasiūlymui, kad pakaktų mažinimo 1 procentų ir aš tokią poziciją remsiu ir rytoj balsuojant. Pagrindinė problema yra selektyvumas. Komisija nusprendė pasirinkti tą atskaitos tašką 5 tūkstančius eurų. Tai reiškia, kad smulkus ūkininkai visai neturės susiveršti diržų ir tos priemonės paveiks tik vidutinės ir, vidutinius ir didelius ūkius. Aš, to, aš tam nepritariu, manau, kad turi būti mažinamos visos išmokos, nes priešingų atveju e, smulkus ūkininkai įgytų mm, neteisėtą pranešimą, e, pranašumą, atsiprašau. Mm, man žvelgiant iš Čekijos perspektyvų tai yra nepriimtina. Dabar dvi minutės ponui mato Ardrover. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. planteada en este informe, de la misma manera que han quedado. Eh, buvo kalbėta apie labiausiai nutos, nu, nutolusius regionus. Jiems neturėtų būti taikomos taisyklės. Pastaraisiais metais komisija siūlo mažinti 14,5 milijono eurų išmokas. O tai problemas tolimiausiose regionuose dar pagilintų. E, aš kalbu apie ir taip prastą žemės ūkio padėtį ten. Pagal paskutinius pakeitimus parlamentas siūlo kaip tik stiprinti e, paramą tiems regionams. Prancūzija ir Ispanija papildomai pačios moka papildomą paramą kartu su ES parama tiems regionams. Nes tuose regionuose krizė ypač įsisiautėjo, o žemės ūkis įdarbina daug žmonių, virš 50 procentų. Ir nuo 1949 metų sutarties laikomasi nuostatos, kad e, labiausiai nutolusių regionų negalima traktuoti kaip kitų sąjungos vietovių ir ta taisyklė turėtų būti išlaikyta. Ponas Andrėjau, pirmininkė, komisijos nariai kolegos, visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai Luis Manuel Kapulė Šantuš, už jo pranešimą, kurį aš remiu. Jūs, komisijos nariai, kalbėjote apie tikrovę. Ta tikrovė jums labai brangi, tačiau tikrovė ta, kad Europos parlamentas kartu su taryba yra teisėkuros institucija ir į tai reikia atsižvelgti. Tiesioginės išmokos pagal bendrąją žemės ūkio politiką e, bus mažinamos 2013-2014 metais. Tas mažinimas bus 5 procentai ir man tai yra nepriimtina. Tai, kad labiausiai nutolę regionai turi savo specifiką ir kad tai yra pripažįstama sutartyje. Į visą tai reikia atsižvelgti ir negali būti mažinamos išmokos tiems jautriems regionams. Dabar pradėsime pasisakymus pagal prašau žodžio procedūrą. Pirmas kalbės ponas Danelis. Viena minutė. Kyrie Pitropė, Kalukė. Pane pirmininkė, pane komisijos nariai. Manau, kad kolegos teisūs pasisakydami prieš išimtis taikomas mažiems ir vidutiniams žemės ūkiams. Tačiau, kolegės ir kolegos, turime nepamiršti, kad būtent mažos ir vidutinės įmonės yra tos įmonės, kurios naudojasi didžiausią išmokų dalimi. E, būtent e, tokie maži ūkiai įdarbina e, pakankamai daug darbuotojų. Turime nepamiršti to. Turime galvoti ir apie atokiausiose regionuose veikiančias E, veikiančias ūkius, e, kuriuos e, krizė skaudžiai palietusi. Ačiū pirmininkė, ponas Kelis. Ačiū pirmininkė pirmiausia, komisijai noriu pasakyti, kad tikiuosi, kad ir komisijos narys ir pirmininkaujantį Airiją ras sprendimą dėl bendros žemės ūkio politikos ir kad tai bus, tas susitarimas bus pasiektas per artimiausias kelias savaitės prieš baigiantis airijos pirmininkavimui. Jeigu tai bus padaryta, tai bus e, labai reikšmingas žingsnis, reikšminga pažanga. Ir jeigu tai bus įtvirtinta teisės aktais, tai bus tikrai pasiektas geras rezultatas. O kalbant apie šiandien mūsų aptariamą problemą, problema nėra paprasta e, tikrai niekas nebus patenkintas situacija, tačiau korekcijų reikia ir tų korekcijų reikia greitai. Taigi turime būti pasirengę ir turime būti realistai. Galvodami realistiškai, suprasime, kad reikia pakeitimų, tačiau reikėtų ir tam tikrų išimčių. Daug mažų ūkių yra priklausomi nuo išmokų ir jiems reikia išimties. Ačiū pirmininkė. Dabar žodis komisijos nariui Čiolos. Pirmininkė, ačiū. Turiu dabar galimybę sureaguoti į nemažai pateiktų pastabų ir kai ką paaiškinti. šiuo pasiūlymu tikrai nėra rodoma nepagarba Europos parlamentui. Čia mes imamės atsargumo priemonių. Jeigu mm, dėrybų dėl finansinės perspektyvos pabaigoje Europos parlamentas susitars su taryba dėl BŽUP biudžeto didinimo ir pateiks tą e, susitarimą komisijai, tai šis pasiūlymas neteks galios. Tačiau kol kas remiamės tais skaičiais, kuriuos turime. Ir užuot pasirinkę nedidelį sumažinimą dabar ir smarkiai mažindami ir smarkiai mažinę išmokas vėliau, mes pasirinkome šį pasiūlymą ir dabar jūs ir taryba turi nagrinėti šį pasiūlymą kaip teisėkuros pasiūlymą. Žinoma, taisomasis raštas visada liks e, priemonė, leidžiančia mums koreguoti pasiūlytus skaičius ir atitinkamai mažiau mažinti tiesioginės išmokas. Kitas dalykas. Pinigų atėmimas iš ūkininkų. Tai yra nepagristas kaltinimas. Šis finansinės drausmės principas yra taikomas krizių fondui, kuris yra BŽUP, kuriuo gali pasinaudoti ūkininkai ir tikrai negalima sudaryti įspūdžio, kad e, tie pinigai iš fondo yra atimami iš ūkininkų ir atiduodami kažkam kitam. Pone Perės turbūt prisimena, kad prieš porą metų buvo kilusi vaisių ir daržovių krizė ir džiaugiamės galėdami padėti uh, vaisių ir daržovių augintojams tokiuose šalise kaip Ispanija, kad jie galėtų padengti savo nuostolius. Taigi šie pinigai nėra prarandami, tai yra krizių rezervas ir jeigu jis nebus, tie pinigai nebus panaudoti 2014 metais, jeigu nebus jokios krizės, tai tie pinigai liks grįž ūkininkams. Taigi tai yra rezervas numatytas, rezervas skirtas nenumatytiems atvejams. Dabar grįžtų prie 5000 eurų klausimo. Taip, ponė Nikolsonai, čia kalbame apie maždaug 80 procentų ūkininkų, kuriems e, bus taikoma išimtis, tačiau tie 80 procentų ūkininkų gauna tik maždaug 20 procentų visų tiesioginių išmokų. Tai reiškia, kad mes taikome išimti E, tai ūkininkų grupiai, kurios gaunamos išmokos sudaro vos 20 procentų tiesioginių išmokų. Aš nenoriu sudaryti, žinoma, nenoriu sudaryti įspūdžio, kad e, vos vienas kitas ūkininkas pajus šios priemonės poveikį. Ne, mes kalbame apie gana nedidelę ūkininkų grupę. Mm, ir čia mes kalbame apie teisingą priemonę, administracinių požiūrių ji yra paprastesnė ir tas, ta 5 tūkstančių eurų riba leidžia mums palikti nuo šalyje 80 procentų ūkininkų ir priemonės taikinti tik tiems ūkininkams, kuriems tenka didžiausia tiesioginių išmokų dalis. Mes yra numatyta prievolė pagal teisės aktus atsižvelgti į teisė kuros institucijų e, norus. E, turiu pasakyti, kad finansinės drausmės principas taikomas yra tokiausiams regionams, jis yra numatytas e, reglamente ir komisija privalo laikytis to principo. Tame pačiame reglamente yra pasakyta, kad Europos parlamentas ir taryba turi priimti sprendimą iki birželio 30 dienos, kad galiotų bendro sprendimo prieimimo procedūra. Jeigu iki birželio 30 dienos sprendimas dėl šios priemonės nebus priimtas, tada galios dabartinis reglamentas ir viena komisija galės teikti pasiūlymą. Taigi tikiuosi, kad mano žodžiai išsklaidė kai kurias jūsų abejonės ir jūs dabar turite pakankamai informacijos, kad galėtumėte priimti sprendimą. Santoš. Ačiū. Ačiū paskutinis kalbėtojas, ponas pranešėjas e, Santos. Turiu atkreipti dėmesį į tai, kad Komisijos narys visada labai glaudžiai bendradarbiavo su Europos parlamentu. Dėkojame jam už jo nuolatinę pasirenkti kalbėtis su, su mumis. Tačiau šiuo klausimu vis dėlto tas bendradarbiavimas nevyko. Suprantame, kad e, komisijos pasiūlymas yra pragmatiškas arba instituciškai, instituciškai išmintingas. Tačiau manau, kad turėtume šiuo atveju imtis kitų priemonių, aš jau tai minėjau, dėkoju, dėkoju kolegoms, e, kurie palaiko mane. Parlamento nariai labai aiškiai demonstruoja, kad mes norime išlaikyti savo įgaliojimus. Mes giname žemdirbius, bendraja prasme ir ypač giname mažus ir e, ūkininkus. Ačiū, debatai baigti, balsuosime rytoj 11.30. Ponios ir ponai, kitas posėdis vyks 2013.